Dėl šiaurės srauto dujotikio pajėgumų padvigubinimo ir poveikio energetikos sąjungai bei tiekimo saugumui suteiksiu žodį tarybai, tarybai ministrui Nikola Šmit. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai, e, parlamento nariai. Teikimo, energetikos tiekimo E, saugumas yra labai svarbus klausimas politinėje darbo atverkė. Energetika yra geostrateginis klausimas ir tiekimo saugimas yra didžiulis iššūkis Europos Sąjungai. Buvo imtasi daug priemonių šioje srityje praeitįje. Norėčiau paminėti, pavyzdžiui, trečiąjį paketą vidaus rinkoje e, apie atsinaujinančius energetikos šaltinius ir apie energetinį efektyvumą. E, jie taip pat mes esame parengę dokumentą e, apie energetinį saugumą ir bendradarbiavimą valstybėmis. 14 metų pabaigoje buvo pradėta įgyvendinti energetikos sąjungą. E, Pirmininkančių valstybė mano, kad tai yra svarbus etapas užtikrinant tinkamą energetikos politiką ir stiprinant energetinį saugumą. Ši sąjunga yra labai svarbi. E, susijusi su saugumu, energetikos saugumu, e, veiksmingumu, emisijų mažinimu ir e, moksliniais tyrimais bei inovacija. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkančioje valstybė Luksemburgas organizavo neseniai te, e, energetinių technologijų savaitę. Daugiau pe, negu 500 ekspertų dalyvavo renginiuose, dalyvavo energetikos ministrai ir įmonių atstovai. Taip pat dalyvavo ir atsinaunančio energijos įmonių atstovai energijos energetikos sąjungoje turi būti sustiprintas taip pat ir regioninis bendradarbiavimas energetikos rytyje. Šis bendradarbiavimas leis sustiprinti integraciją rinkoje ir leis mažinti išlaidas bei didinti investicijas. Įgyvendinant energetikos sąjungą, ir stiprinant jos e, tiekimo saugumą, tiekimo dujų tiekimo saugumą taryba e, laukia iš komisijos 16 metais pasiūlymo dėl gamtinių dujų. Pirmininkaujančio valstybė e, sek, stebi parengiamuosius darbus šioje srityje. Na, o konkrečiai dėl Šiaurės rauto dujotekio dvigu, padvigubinimu. Taryba iki šiol dar nėra patvirtinusi oficialios pozicijos. Tai yra komercinis projektas tarp e, Rusijos įmonės ir vakarų. Pirmininkančių valstybė supranta, kad šis projektas yra susijęs su tam tikrais iššūkiais - energetiniais, ekonominiais, geopolitiniais bei aplinkosauginiais iššūkiais ir kad dėl jo kyla klausimų pavyzdžiui, dėl projekto prisidėjimo prie e, diversifikavimo, en, energetinio apsirūpinimo diversifikavimo ir e, dėl poveikio kitoms valstybėms. E, komisija turi, sa, turi stebėti, kad būtų laikomasi teisės aktais. Ji turi išanalizuoti šį projektą, atsižvelgdama į esamą e, teisinę situaciją ir e, į taisyklės, kurios galioja vidaus rinkoje rinkoje. Pirmininkančių valstybė norėtų Jūs patikinti, kad e, šis dokument, šiam dokumentui bus skiriamas didelis dėmesys taryboje ir e, mes stengsimės įgyvendinti energetikos sąjungą, užtikrinti e, energetinį apsirūpinimą ir nepriklausomybę. Taip pat skatinsime ir atsinaunančias e, energijos formas. Šiandieną buvo kalbama daug apie klimatą. Klimatas e, ir energetika yra dvi susijusios sritys. Dėkoju ponui ministrui, suteiksiu žodį komisijos nariui Mikelė Arijas Kanėti. Members, allow me to start by reinforcing a key message. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo esminės žinutės. Uh, Mm, komisijai aukščiausias prioritetas yra energetinis e, saugumas ir mes e, kaip tik norime, kad e, būtų taikoma suskystintų dujų terminalų technologijos veiksmingai, kad būtų paisoma visų saugumo reikalavimų, kad būtų diversifikuojamas energijos tiekimas per įvairias atšakas ir maršrutus. Valstybėms narėms reikia užsitikrinti e, per įvairius dujotiekius e, saugų užtikrintą e, dujų tiekimą. Ir per šį dujotiekį iki 20 metų bus galima perpampuoti apie 40 kubinių 40 milijardų kubinių metrų dujų yra kai kurių regionų, kuriems itin e, svarbus e, šis dujotekis, kad reikšmingai prisidėtų prie vidaus veik, rinkos veikimo. Politinis e, sprendimas tarp Ispanijos, Prancūzijos ir kitų šalių dėl rytų e, e, srauto dujotekio e, yra labai svarbus, kad iki 2020 metų būtų galima prisijungti prie bendro dujotekio tinklo. 10 milijonų kubinių metrų e, dujų per mm, dujotekį Adrijos dugnu bus e, perpampuojama dujų iš e, artimos, artimųjų rytų regiono ir tarp Lenkijos ir Lietuvos dujų E, buvo jau susitarta dėl suskystintų gamtinių dujų e, terminalo. Na, o šis dujotikis be abejo susijęs su Rusija ir su e, jos nenoru transportuoti dujas per Ukrainą. Taigi renkiamas, pasirenkamas yra šiaurės rauto dujotikis. Be abejo, komercinės įmonės pačios gali rinktis, kokiu keliu transportuoti dujas. Tiesa, ES turiu pabrėžti, labai svarbu, kad ši, šiuo dujotekiu keliaujantis dujos, kad tas tiekimas atitiktų visus ES galiojančius reikalavimus. E, galvojant apie aplinkos saugą, apie viešuosius pirkimus, apie e, atitikimą kitoms taisyklėms ir poveikį, e, Europos komisija Mm, planuoja būtinai įvertinti e, ir vertinti visus procentus. Iš tiesų, poreikis labai nemažas bus e, patenkinamas e, dujomis, kurios tekės kurios teka šiaurės srauto dujotiekiu. Ir Europos komisija rems visas dedamas pastangas ir į tai, kad Ukraina vis dėlto išliktų tranzito šalimi, kad būtų ir per ją galima užsitikrinti dujų e, tiekimą. Mes be abejo nežinome, kas mūsų laukia ateityje ir jokių garantijų e, negalime numatyti, tačiau Rusija kaip tiekėjas visgi lemia vaidmenį, lemia turi lemiamą vaidmenį dujų tiekimo rinkoje ir mes šito fakto negalime nuginčyti. Dėkoju, dabar pradėsime diskusijas, pasisakys frakcijų pirmininkai ponas Budžeka. Podarčiau, w ramach której firmy kierują się po pierwsze. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, mes turime gerbti ekonominę laisvę. Įmonės turi turėti teisę gauti pelną O dabar šiaurės rautas kelia tam tikrų abejonių. Pirmiausia, dėl antrojo elemento, dėl to pelno. Sunku kalbėti apie pelną, nes jau dabartinė infrastruktūra išnaudojama tik tai 50 e, procentų. O vamzdžius tiesti jūros dugnu iš tikrųjų yra daug brangiau negu sausuma ir aplinkosaugos požiūriu yra pavojinga. Antra, e, šiaurės rautas 2 nėra suderinamas su reikalavimas dėl e, ekologinės saugos. Tai būtent dėl valstybių narių įsipareigojimo dėl aplinkos saugos reikalavimo. Yra atliktas e, e, tinkamas tyrimas, antimonopolinis tyrimas, kurį vykdo pirmiausia Europos komisija prieš Gazprom. Ir kaip tai suderinti? Iš tikrųjų, negalima šitą projektą laikyti vien tik tai komerciniu nes šis projektas sukelia ir atitinkamą politinę įtampą. Tai yra pavojus mūsų partneriams, būtent vystant kaiminysės politiką. Šis šiaurės rautas nesujungia mūsų valstybės, bet jie skiria ir skaldo Europos Sąjungą. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija imsis visų priemonių kad e, jeigu bus neįvykdytos visos sąlygos, sustab, ir sustabdys šiaurės srautą. Taip kaip buvo su šiaurės srautu vienas. President... Pirmininkė Budžek, jums yra minosios kortelės klausimas. Ar norėtumėte jį atsakyti? Ponas Balco, prašau. pirmininkė. Šiaurės srautu bus teikiamos dujos iš Rusijos į Vokietiją. Jūs minėjote, kad esamas pajėgumas šiuo metu nėra tinkamai išnaudotas. Tai reikš, kad naujo dujo tokio nuteikimas padvigubins pajėgumus. Ar nemanote, kad šis per didelis pajėgumas, kaip ir e, e, E, dėl šio padidelio pajėgumo į, į Vokietiją nebus teikiamos dujos iš Ukrainos. Neprecizyjne. Ja powiedziałem coś całkiem innego. Obecne nasz... Tikriausiai vertimas nebuvo iki galo tikslus. Aš pasakiau, kad mūsų ryšys tinklų sąsajos su kitomis šalimis yra tik tai 50 procentų išnaudojamas. Mes dar turime pajėgumų tais tinklais, tomis linijomis, kurios egzistuoja, gauti daugiau išteklių. Ir nėra reikalo statyti naujų pajėgumų. Tikriausiai tai yra nesusipratimas. Ačiū. Toliau kalbės ponas Zanonato socialdemokratų frakcijos vardu. Prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė ir ponia Komuso, jums taip pat ačiū. Mums kelia didelį susirūpinimą šie ketinimai padidinti šiaurės rauto pajėgumus. Mes taptume priklausomi nuo Rusijos dujų dar labiau negu esame dabar. tranzitas iš Rusijos į Europos Sąjungą dar labiau sustiprėtų. Jamalo dujotakis per Baltarusiją, trys šiaurės rauto atšakos ir kiti kanalai. Taigi diversifikavimas, kanalų diversifikavimas jau būtų problema. Be to, mes labai iškraipytume apsirūpinimo e- energiją tarp valstybių narių pusiausvyrą tai gali tapti didelę problemą ypač toms šalims, kurios dabar įgyvendina naujus energetikos projektus. Be to mes pažeisime ir apsirūpinimo energiją saugumą. Kita problema, galiojanti visai Europos Sąjungai, yra daugiau politinio po, pobūdžio. Jeigu Ukraina bus apeinama, tai jai taps labai sunku konsoliduotis ir visai rytų Europai teks patirti daug didesnį Rusijos spaudimą ir Rusijos įtaką. Sutartys dėl skistų, suskistintų dujų tiekimo baigsis 20 metais. Ukraina neteks 20 milijardų dolerių, kuriuos gaudavo už tranzitų gabenamas per jos teritoriją dujas. Tai reiškia, kad sumažėtų ir jos produktyvumas ir kiti parametrai. Buvo sustabdyta ir pietų srauto dujotikio statyba, tie patys kritikos punktai galioja ir šiaurės srautui. Ačiū, dabar ponas Robarčikas, EPP vardu. Dėkoju, pirmininkė. Prieš keletą metų panašios diskusijos metu komisaro Oettingerio paklausiau, kodėl Vokietija dalyvauja šiame projekte. Kodėl Vokietija nori statyti šiaurės rauto dujotekį. Komisija juk rekomendavo šio projekto nesiimti. Komisaras tada pasakė, kad tokia investicija nebus remiama. Po metų pono Etingerio vėl paklausiau, kodėl Vokietija toliau siekia išplėsti šiaurės rauto dujotekį. Jis atsakė, kad tai yra privati iniciatyva ir vyriausybė, Vokietijos vyriausybė neturi tam jokios įtakos. Prieš keletą savaičių jūsų komisarę paklausiau dėl lygiai to paties, kaip nor šiaurės srauto 2 statyba siejasi su energetinė sąjunga ir trečiuoju energetikos paketu. Aš šiais klausimais kaip tik esu pranešėjęs. Jūs atsakėte man lygiai tą patį, taip kaip ir prieš tai buvęs komisaras. Tai yra privati investicija, komisija į tai nesikiša ir negali daryti jokios įtakos. 1110 milijonų kubinių metrų per metus yra didžiulis kiekis. Ir tas kiekis prieštarauja diversifikavimo, energetikos šaltinių diversifikavimo ES idėjai. Be to, kenkiama rytų ir vidurio Europos valstybėms, jos tiesiog paliekamos šių procesų nuo šalyje. Pakalbėkime ir, ir apie įsipareigojimus klimato kaitos rytyje. Čia irgi nieko nedaroma. Pritarti tokio, tokiai statybai reiškia padidinti atotrukį tarp mūsų žodžių ir mūsų veiksmų. Ar tikrai ES turi eiti šiuo keliu? Ačiū. Alianzai demokratiškai de liberali per Europą, la parola. Al... Dėkuoju toliau, ALDE frakcijos vardu kalbės potas, ponas Petersen. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiaurės srauto projektas yra gyvybiškai svarbus e, Europos energijos rinkai. Trečiasis energijos e, tai taip pat yra svarbus ir tam, kad mes galėtume turėti trečiąjį energijos paketą ir galėtume apsirūpinti energetiką. Rusija bus mūsų partnerė energijos srityje dar ilgus dešimtmečius ir todėl mes neturėtume dėlsti dėrybas dėl svarbiausių infrastruktūros projektų. Rusija ir jos dujų bendrovė na, Gazpromas atvirai pasipriešino mūsų pastangoms liberalizuoti energijos rinką. Ir taip pat ji bando pakengti mūsų pastangoms paivairinti uh, savo energijos šalti, šaltinių kan, tikimo kanalus. Todėl mes turime pradėti veikti. Jūs žinote, kad Europos parlamentui labai rūpi. Uh, mūsų tikslai energetikos srityje. Ir aš norėčiau iš jūsų išgirsti, kaip jūs vertinate ES galimybės dėrėtis dėl šiaurės srauto. Atsižvelgiant be abejo mūsų pagrindinius principus, gal komisijos narys galėtų pasakyti, kiek ES valstybių narių dalyvaus gyvendinant šį projektą? Koks bus strateginis ir geopolitinis šio projekto poveikis? Aš manau, kad nemažai valstybių narių reikalaus, kad būtų atliktas poveikio aplinkai įvertinimas. Tačiau to nepakaks. Todėl aš norėčiau paraginti komisiją pradėti dėrybas su susijusiamis valstybėmis narėmis ir po to pranešti Europos parlamentui apie tai, kiek uh, iš tų šalių ketina atlikti šio projekto poveikį geopolitiškai svarbiai infrastruktūrai vertinimą. Ir aš taip pat norėčiau paprašyti, kad komisija atliktų strateginę geopolitinę studiją apie šio projekto poveikį mūsų vykdomai politikai, ypatingai mūsų kaiminystės politikai ir mūsų veiksmams Ukrainoje. Dėkoju. Toliau guoja e frakcijos vardu. Kalbės ponas Silikiuotis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiaurės rauto pajėgumų padvigibinimas yra atsakas ES bejėgiškumą ir negebėjimą užtikrinti energetinį saugumą. Ir taip pat tinkamai apsirūpinti energiją mes turėtume galvoti apie tai, kas vyksta ir pietuose, ir šiaurėje, o tai, kas ten vyksta, turėtų mus suniraminti. Mes turime energetinės salas tiek Europos šiaurėje, tiek pietuose. Ir tai be abejo nepadidina mūsų energetinio saugumo. Aš esu įsitikinęs, kad komisija turėtų pripažinti, kad ji turėtų geriau išnaudoti sąjungos viduje esančios energijos šaltinius, ypač e, dar turimus e, anglio vandenilių išteklius. Pavyzdžiui, Kipre yra anglio vandenilių e, išteklių, yra jų ir šalia Šiaurės Afrikos pakrantės. Mums reikia diversifikuoti dujų tiekimo maršrutus. Reikia galvoti ir apie e, galimybę importuoti suskistintas dujas. Jei tą, visą tai padarytume, tuomet galėtume geriau apsirūpinti dujomis. Dėkuoju, toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Turmes. To... Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Raineriui Būtikof už iniciatyvą aptarti šį klausimą šį vakarą. Gerbėjai kolegos, šiaurės srauto pro, dujotakio pajėgumų dvigubinimas yra labai bloga mintis. Aš netgi pavadinčiau tai provokacija, nes jis kelia grėsmę mūsų vienybei ir mūsų kaiminystės politikai. Rusijos ir Gazpromo politik, strategija yra labai aiški. Jie nori visiškai atkirs, atskirti Ukrainą, už, uh, sužlugdyti tran, jos tranzito uh, šalies vaid, uh, vaidmenį. Ir tai be abejo. Uh, pabrangins energijos kainą ir susilpnins mūsų geopolitinę poziciją. Tai prieštarauja energetinės sąjungos interesams, tai prieštarauja solidarumui ir tai prieštarauja mūsų geopolitiniams interesams Ukrainoje. Esu įsitikinęs, kad didžioji dauguma Europos parlamento narių ir daugybė, dauguma vyriausybių pritarė šiems argumentams. Bet žinoma, kad yra ir labai svarbių uh, lobistų uh, E, prancūzijos bendrovė Engie, Niderlandų ir Junktinės karalystės bendrovė Shell ir kiti. Jie jau kreipėsi į mus tam, kad galėtų daryti mums poveikį, teikdami, kad tai yra tik tai komercinis projektas. Be abejo, jie turi ir savo pusėje ir François Hollande, ir uh, Angela Merkel, ir Davidą Cameroną. Ir aš norėčiau paklausti jų, Kaip tai atsidėps mūsų politikai Ukrainai? Ar tai tikrai yra solidarumo ženklas uh, rytų Europos šalių atžvilgių? Tai yra provokuojantis projektas, kuris suskaldys mus. Todėl aš norėčiau, kad ne tik komisijos narys, atvyktų pas mus. Aš noriu, kad ir tarybos pirmininkas ponas Tuskas pas mus atvyktų, kad jisai išgirstų, kad e, jei šis klausimas nebus įtrauktas į kitos vadovų tarybos posėdžių darbo tvarkę, tuomet mes galėsime tiesiog pamiršti apie bet kokias viltis turėti energetinę sąjungą. Aš norėčiau, kad Angela Merkel, François Alandas ir Davidas Cameronas paaiškintų, kitoms šalims, kodėl jie taip remia tą projektą, kuris uh, tik tai e, sėja nesantaika tarp mūsų. Dėkoju. Čia diretta la parola all'onorevole Tamburrano. Numerosi. FDD grupė. Ponas Peličinį. Ačiū, pirmininkė. Tai yra problema, kuri simptomiškai rodo kitas neįspręstas problemas. Jis susijusi su energetikos energijos perdavimu ir todėl mums vis dar reikia Rusijos dujų. Ir kaip tik todėl mes ne vieną kartą esame tai kartoję, bet dėja niekas tai nekreipia dėmesio. Pusiausvyra čia dabar yra labai trapi. Jeigu jau dvigubinam Nord Stream pajėgumus, kas tada padės Ukrainai? Tai gali išprovokuoti naują šaltąjį karą, kuris yra čia pat jau. Mums reikia Europos, kuri būtų stipri ir demokratiška, o mes atrodo per lengvai pažeidžiami, per lengvai didelės dujų bendrovės mus įveikia. Greitai visi užkimbam už taupimo kabliuko arba Europos ženklo kabliuko Mažai galvojama apie socialinės sistemas, kurios parklubdytos. Ir ta tema visos rezoliucijos atrodo buvo užgneuštos. Turime atsižvelgti į pietų aspektą. Be abejonės Vokietija išloš iš e, Nord Stream dujotekio plėtros. O mes tuo tarpu turime pasirūpinti priežastiniais reiškiniais. Vien tik tai spręsti simptominius reiškinius. Energetikos sąjunga yra pažeidžiama, jautri, o mes tuo tarpu turime panaikinti mūsų priklausomybę nuo iškastinio kūro, kad iš tiesų įspręstumėm su klimato kaita susijusias problemas, aplinkai daromas, daroma žalą. Turime išmokti draugiškai gyventi su kaimynais, užuot priklausę nuo jų. Mums reikia būti lygiems tarp lygių, kad visi vienodas sąlygas turėtumėm. Dėkui. Toliau ponas Bai. Komisarė, kolegos. Atrodo, kad kandam ranką, kuri mušeria. Priklausom nuo Rusijos, nuo jos, pri... bet esam nepatenkinti jos veiksmais Ir norėčiau dar kartą priminti Žerom Ferrier, Prancūzijos dujų asociacijos pirmininko žodžius iš Figaro, jau esu, kuriuos jau esu citavęs, kurie pasirodė kitą dieną po to, kai Rusija paskelbė Nord Stream plėtros planus. Patinka, nepatinka, rusai toliau įgyve, sieks įgyvendinti savo planus. Partij Birol, naujasis vykdantisis direktorius statutinėje energetikos agentūroje tą sako, tačiau matom, kad labiausiai supyko dėl to ukrainiečiai. Jūsų padrasinti, jie atrodo kelia didžiausią nepasitenkinimą. Per jų valstybę teka dujotekis, O Gazpromas ne vieną kartą arba grasino užsukti kranelius, arba užsuko tik tai todėl, kad Ukraina nuolat nesusimoka ir dar turi daugybę skolų. Po dvi šalių, trišalių dėrybų tarp ES, Ukrainos ir Rusijos, Europos komisija rugsėjo 25 dienos komitete paskelbė, kad 500 milijonų dolerių perves Rusijai, kad ji galėtų susimokėti už Rusijos dujas šią žiemą. 500 milijonų dolerių. Komisija vis tik tai naud, labiau bevelyje privalumą teikti doleriui, o ne eurui. Ir kaip be būtų, Ukraina vis tiek nesuvokia, ką reikštų priartėjimas su Europos Sąjunga. Tai reiškia nusiteikimas prieš Rusiją, kuri yra Ukrainos istorinis draugas ir natūralus partneris. O tuo tarpu pietričių valstybės ES būtų galėję gauti naudą iš South Stream projekto, Bulgarija, Serbija, Italija, Graikija, kitos valstybės, jos nukentėjo. Ir Niderlandų ir kitos bendruomenės neseniai pasirašė susitarimą dėl Nord Stream 2 statybos. Ir Gazpromas ir toliau gyvendins savo e, įsipareigojimus ir Rusijos Gazpromas dalyvauja tose įmonėse, turi akcijų, 51 procentą netgi EON. Tad komisija turėtų nesistengti užgneušti to projekto. Čia kalbam apie ilgalaikį kontraktą, kuris garantuoja stabilumą ir mums jo reikia labiau negu bet kada kad galų gale sukurtumėm taikos klimato, o ne šaltą į karą, kurį jūs čia dabar pradėjot. Pone Baji, jum rodom mėlynę kortelę. Ar norėtumėt atsakyti klausimą? Ponas Užtrevičiau. Kolega, išgirdom kalbą pagiros Gazpromui kalba. Gazpromas patikimiausias dujų tiekėjas į Europą. Galim būtų tai pagalvoti. Bet kaip paaiškinsit padėti Gazprome? Ko gero, korumpuočiausioje Europos kompanijoje. Matote didžiulius pastatus, priklausančius vienam ar kitam savininkui, artimam Maskvai savininkui, įvairiausi juodi susitarimai. Ką tai reiškia? Nėra politinių dalykų, viskas yra tik tai ekonominiai sustarimai. Kodėl kaina Ukraina moka didesnė negu Vokietija? Kaip jūs kaip ekonomistas įvertintumėte tokią situaciją? Kolega, jūsų pastabos dar kartą parodo bendrą nusiteikimą, ES nusiteikimą prieš Rusiją, kuris nuolat demonstruojamas čia Rusijoje. Gastro, Gazpromas niekada nėra padaręs jokių pažeidimų teikiant dujas ir taikant įvairius tarifus, apie kurį jūs kalbate. O Ukraina tuo tarpu nemoka to, ką turėjo susimokėti ir yra skolinga ir tų skolų nesusimoka. Žodis ponui Korvin Mikė. Pirmininkė, komisarė. Aš, žinoma, suvokiu, kad tai yra privačios įmonės, bet jos ne šiaip savo privačios įmonės. Ir tikrai jos yra tokio masto, kad negali padaryti savo visų veiksmų be vyriausybių pritarimo. Kaip kolegė Kalnietė pasakė, antroji, antroji linija ar pajėgumų padvigubinimas kaip tik padidins energijos diversifikavimą. Jokinga. Pone Pusekai, Buzekai, man atrodo, kad antroji tiekimo linija kaip tik bus patik, e, pakaitalas dujotiekiui per Ukrainą. Viskas yra šiek tiek neaišku šioje istorijoje. Labai neaiškus ir komisijos vaidmuo. Man nenustebino taip pat, kad ir žalieji kovoja prieš Anglį, kovoja prieš atominę energetiką, bet nedaž, nedažnai pasisako prieš dujas iš Rusijos juk tai yra pelnas, o kai kas ten turi ir akcijų. Lenkija irgi imasi į, įvairių priemonių šiaurės rauto dujotikio plėtros atžvilgių ir komisija nesima jokių veiksmų. Lenkija, Lenkijai nieko kito nelieka, kaip tik tai apsisaugoti pačiai, nes komisija čia jokios grėsmės neižvelgia. Aš bijau, kad komisija tampa po truputėlį pati kažkokia Gazpromo agentūra. Ačiū. Ponas Karinč, prašau. Pirmininkė, komisarė, Europos Sąjunga turi didelių strateginių problemų. Europos Sąjunga priklauso nuo energetikos išteklių importo. Blogiausia tai, kad esame priklausomi nuo vieno vienintelio tiekėjo, kurio pavadinimas, kaip žinome, yra Rusija. Tačiau yra ir sprendimų. Vienas iš tų sprendimų yra Europos energetinė sąjunga. Ta sąjunga remtųsi dviem, trim, atsiprašau, pagrindiniais ramščiais. Nepriklausomumas nuo tiekėjų, konkurencingumo didinimas ir šaltinių diversifikavimas. Šiaurės trauto antrasis projektas užbraukė visus mūsų siekius sukurti Europos energetikos sąjungą ir didina mūsų priklausomumą nuo Rusijos, mažinam, mažindamas tuo pačiu ir mūsų konkurencingumą. Diversifikavimas nevyksta, priešingai visa mūsų energija, visi šaltiniai yra iš Rusijos. Jeigu mes pastatysime ar leisime statyti šią liniją, tai Ukraina taps absoliučiai izoliuota ir, ji, ir mes neturėsime pakankamo energetinio saugumo. Kaip mes galime sustabdyti šį projektą? Politiškai, taip kaip tai padarėme pietų srauto projektui. Kitas dalykas yra ir ekonominiai svertai. Komisija galėtų taipogi imtis veiksmų ir patikrinti, ar tikrai sutartys tarp didžiųjų įmonių yra visiškai švarios. Kaip pasirašomos sutartys su trečiosiomis šalimis, konkrečiai su Gazpromu. Ačiū. Toliau ponas Balčytis. Mes pirmininkė. ES energetinės priklausomybės nuo Rusijos mažinimas yra vienas iš pagrindinių kuriamos energetikos sąjungos tikslų todėl toks ilgalaikis europos energetikos kompanijų susitarimas su gazprom dėl dujų tiekimo apimties padvigubinimo nord stream dujotiekiu akivaizdžiai prieštarauja europos sąjungos vystomai energetikos politikai. susitarimu nesąžiningai apeinamos centrinės ir rytų europos valstybės narės kurios iki šiol yra atskirtos nuo europos energetinės dujų ir elektros tinklų į kokią padėtį dabar pastatomos labiausiai nuo rusijos energetine prasme kenčiančios valstybės narės kurios savo nuosavomis lėšomis kaip lietuva be europos sąjungos finansinės pagalbos pasistatė suskystintų dujų terminalą siekdamos turėti bent vieną energetinę alternatyvą ir mažinti už energetinius išteklius mokamą kainą. jei privačios kompanijos gali priimti tokius sprendimus kurie gali netgi kenkti atskirų valstybių narių mūsų partnerių kaip ukraina o kartu ir visos europos sąjungos interesams tai tuomet kyla klausimas ko vertos mūsų pastangos stiprinti savo energetinį saugumą labiau atsiriboti energetiškai nuo rusijos investuoti milijardų milijardus į trūkstamą infrastruktūrą ir panašiai. skandalinga kad iki šiol nesugebėjome užtikrinti kad komisija būtų privalomai informuota apie visus susitarimus energetikos srityje ir įvertinti jų poveikį. šis atvejis kaip ir volkswagen skandalas kelia rimtų abejonių europos sąjungos institucijų patikimumu gerbiamas komisare. gazociąg północny był i jest. Dėkoju. Šiaurės rauto dujotikis yra ir bus didžiulis spaudimo E, mechanizmas, kurį, gali, kurį Rusija gali naudotis ir mano šalyje, ir visame regione. Čia kalbam ne tik apie saugumą, energetinį saugumą, bet ir apie solidarumą tarp ES valstybių. Statoma ir Turkijos e, dujotekio linija. Ir vis, visas šis projektas yra pakankamai apsuptas daug propagandinių pasakojimų. Lygiai taip pat tą patį galima pasakyti ir apie šiaurės srauto dujotekį. Ačiū. Ponas Užtrevičius, ponė pirmininkė, gerbėmės komisijos nariai, gerbėmės kolegos. Šiuo metu Liepos mėnesį Europos parlamento narių delegacija, skaitant, e, kurioje buvau ir aš, parašėme laišką komisijai e, ir paprašėme, kad išnagrinėtų, ar iš tikrųjų reikia padidinti e, šiaurės srauto projekto pajėgumus. Ir mane šokiravo komisijos nariai jūsų atsakymas, aš cituoju. Šiaurės srauto dujotikio pajėgumų padidinimas yra visų pirma ir tik komercinis klausimas. Na, galima būtų pasakyti, kad niekas nepasikeitė. Viskas vyksta daroma taip, kaip visuomet. Kolegos jau pasakė daug gerų minčių. Ir aš noriu užduoti jums tik tai tris klausimus. Ar jūs tikrai vis dar esat tikras, atsižvelginti visus geopolitinius argumentus, kad tai yra tik komercinis projektas? Ir aš čia pirmiausia kalbu apie bandymus apeiti Ukrainą. Antra, ar jums netrodo, kad šio dujotikio e, pajėgumų padvigubinimas prieštarauja ES e, energetinio saugumo tikslams? Ir trečia, kaip jums atrodo galima bus suderinti du dalykus. Šio dujotikio pajėgumų padvigubinimą ir mūsų bandymą atsiriboti nuo Rusijos energijos tiekimo. Ponas Ferrara. Energetinė sąjunga bus nieko verta, jei jei nebus atsižvelgta į mūsų ekonominius in interesus. Mums reikia plėsti savo infrastruktūrą ir taip pat reikia geriau integruoti mūsų rinkas. Štai ko mums reikia tam, kad mes galėtume padidinti produktivumą, vei, uh, savo energi, energetinės sistemos veiksmingumą. Uh, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad energija būtų uh, perskirstoma ES viduje kur kas geriau nei iki šiol. Mums reikia tikrai labai gerai vertinti vis šiame sektorije. Energija yra viešoji gerybė ir ją, ją reikia atimti iš privačių savininkų. Tik tai taip mes galėsime žengti į priekį. Uh, thank you, Mr. President. Ponas Tarant. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nario pono Šefčevič. Iniciatyva išnagrinėti šio projekto teisinius aspektus yra sveikintina. Kadangi mes matome, kad energetinė politika nėra pasitelkiama siekiant geopolitinių tikslų ir norint uh, kovoti tuose hybridiniuose karuose. Rusijos uh, Vokietijos ir Shell bendrovės advokatai tikrai e, pasipriešins jūsų pastangoms, tačiau mes esam pasiruošę jūs paremti. Mes visi žinome, kad Europos komisija, Europos parlamentas ir taryba e, yra tas trikampis, kuris netrukus gali tapti Bermudų trikampiu. Mums reikia, kad ponas Tuskas imtųsi veiksmų nedelsdamas, ar jisai turi įtraukti šį klausimą į vadovų tarybos posėdžio darbo atvarkę. Tik taip a, a, iš akių įvairių savo kolegų akių jie pamatys, kad daroma didžiulė klaida, kad ponas Šrioderis ir ponas Putinas E, pat pridarys labai daug žalos mums plečiant šį dujotekį. Pone Kanietė, aš žinau, kad e, jūs dirbote naftos įmonėje. O aš e, dirbau su dujomis, kai buvo tiesiamas dujotekis prie Kaspijos jūros. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad tai, kad teigia Rusija, yra tikras melas jų teiginys, kad jiems reikia dviguinti pajėgumus, yra visiška nesąmonė, nes ir dabartiniai pajėgumai išnaudojami tik tai 50 procentų. Tai bus žavingas projektas mums visiems. Aš prašyčiau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, ponė Tarant. Honorable Zeinfeld. Dziękuję, panie przewodniczący. Ponas Šeinfeld. Dėkuoju, pirmininkė. ES energetinis saugumas reiškia ES nepriklausomumo nuo energetikos importo, ypač iš rytų, mažinimą. Kol kas matau didelių problemų šioje srityje ypač žvelgiant į, Euro, į būsimus projektus padvigubinti šiaurės rauto pajėgumus. Susidaro paradoksali situacija. Iš vienos pusės turime strateginį dokumentą, kuriame parašyta, kad ES nori diversifikuoti energijos šaltinius, o iš kitos pusės tuo pačiu įmonės investuoja į projektus, kurie tik stiprina ES priklausomybę nuo Rusijos. Todėl kai kurių politikų pasisakymai šiame kontekste atrodo nesuprantami. Kaip galima sakyti, kad tai yra komercinis, privatus projektas, į kurį negalima kištis? Bet juk Vokietija labai aiškiai dėrėjosi su Gazpromu kaip valstybė, ne kaip įmonė. Todėl aš nesuprantu, kaip galima tikėti, kad tokie ilgalaikiai projektai yra vykdomi neinformuojant vyriausybių. Tai turi didžiulį poveikį ir visuomeniai, ir kai kurių valstybių narių apsirūpinimui energetika. Konkrečiai paminėčiau Lenkiją ir Bulgariją, bet ir kitos šalys, pavyzdžiui, Turkija taip pat turi problemų dėl šio projektų. Kalbam apie milijardus eurų, kurie kasmet uh, būdavo mokami vienai ir kitai šaliai už tranzitą, dabar jų neliks. Aš manau, kad ES turėtų stipriai padirbėti ir prisidėti prie to, kad šis projektas būtų sustabdytas. Ačiū. Toliau kolega Gerek. Europos energetikos sąjunga ir vieninga Europos energetikos rinka, mūsų klimato, kaitų, klimato tikslų įgyvendinimas. Visa tai susijęs su energijos efektyviu naudojimu. Tuo tarpu pajėgumų dvigubinimas, šio dujotikio pajėgumų dvigubinimas pakenks ir Europos energetikos sąjungai ir energetiniam saugumui. Žiūrint į kontekstą mes galime išvelgti ir tam tikrų istorinių konfliktų liekanų, ir tam tikrų politinių sumetimų, į juos galėtume nekreipti dėmesio. Jeigu to nedarytume, tuomet galėtume sakyti, kad tas pajėgumų padidinimas turi tam tikrojo ekonominio pagrindo. Jeigu mes žiūrėsime ir lyginsime du, dujų ir anglies energetinę išeigą, tai žinoma, dujos yra beveik ne 20 procentų efektyvesnės, bet ne vien į tai turime žiūrėti. mes turime pagalvoti ir apie tai, kad galime naudoti ir kitas energijos rušis, pavyzdžiui, vėjos energi, vėjo energiją, ypač vėjo energija būtų svarbi tais laikotarpiais, kai labai daug reikia energijos, kai yra energijos piko laikotarpiai. Rusija tą irgi jau suprato ir dirba tą linkme, bet vis dėlto neturime pamiršti, kad turime laikytis išmintingų principų, kurių laikėmės ir įgyvendinami Jamal 2 projektą. Dėkojame. Toliau kolegė Onbosuit iš ECR. Dėkoju. Pirmininkė, kolegos, komisarė. Šiaurės rauto dujotikio pajėgumų dvigubinimas prieštarauja Europos Sąjungos ir energetikos sąjungos tikslams. Europos Sąjunga nori tapti mažiau priklausoma nuo Rusijos dujų. Ir tą mes norime, to norime pasiekti ir diversifikuodami energijos šaltinius ir ieškodami naujų. Jeigu padidinsime šio dujotekio pajėgumus, tai įtiksime Rusijos geopolitiniams interesams ir tapsime nuo jos labiau priklausomi. O kas, jeigu Rusija užsuks kranelį, kokiu šaltiniu tada ieškosime, kuo tada naudosimės, atsižvelgiant į tai reikėtų šį projektą žiūrėti kritiškai. Dėkoju. Dabar kolega pon e, Alde vardu kolega Selmovič. Ačiū labai. Taip, rusai panaudoja dujotekį tam, kad darytų įtaką kitoms valstybėms kad paveiktų kitas ES valstybės narės. Pavyzdžiui, 2007 metais buvo nutrauktas dujų tiekimas į Estiją, į Gruziją nutrauktas dujų tiekimas, tada pakilo kainos. Armenija, Kirgistanas, Transnestrija, Panestrija, Gruzija visos tos valstybės ir Balkanų šalis, be kita ko Bosnija, Serbija, patyrė kainų šuolį. Visi turėjo šokti pagal Kremliaus dudelę. Baigdamas pasakysiu, kad Nord Stream sumažino Ukrainos nepriklausomumą. Kaip pasirūpinti, kad ateityje to neatsitiktų. Matėm praeitie, matom dabar, kaip padaryti, kad ateityje Rusija nediktuotų tų sąlygų. Dėkui. Ponas Kristofolovas. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad visi turime būti, subjekty, būti objektyvus, sąžiningi ir atviri. Dabar klausydamas to, ką girdžiu šioje salėje, parlamento narių, komisijos atstovų, komisaro, visi sako tą patį, mums reikia tinkamai apsirūpinti energetiką, patiems jos pas, energijos pasigaminti, kad nebūtume priklausomi nuo energijos, kad nepriklausytumėm nuo bet kurio atskiro eksportuotojo. Tai toks yra išeities taškas. Bet noriu paklausti, ar mes to pasieksime, kad ir su Nord Stream 2? Labai abejoju. Komisaras šiandien sakė, kad ES turi daugiau šaltinių dujoms, gamtinės dujoms tiekti. Bet kaip krizės akivaizdoje turim rinktis, turim alternatyvų, turim išnaudoti savo energijos šaltinius. Viduržėmė jūros rytų dalis yra toks šaltinis, yra ir kitų vietų, kur galime puikiai išnaudoti savo turimas galimybės ir būti labiau nepriklausomi, kad neturėtumėm šokti pagal didžiojo tiekėjo dudelę. Kipras. Irgi turi tokią galimybę. Ne tik Kipras, bet ir Graikija, ir Izraelis, ir Egiptas yra kitų galimų alternatyvų energijos tiekimo alternatyvų, vadinasi, turime žvelgti, žvelgti plačiau. Nebūkim tokie trumparegiai. Neįsikabinkim į vieną pagrindinį tiekėją, diversifikuokimės, panaudokim daugiau šaltinių. Pažvelkim toliau, tolėregiškiau, viduržėmio jūros rytų regionas yra viena iš tų vietų, kur galima sukurti infrastruktūrą, kuri duotų naudos ES, valstybėms narėms, jos piliečiams ir padėtų mums būti nepriklausomis energetikos rytyje. Dėkui. Dabar ponas Kofot. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, komisarė. Paprasčiausiai, Nord Stream neturi būti plečiama. ES buvo sukurta remiantis solidarumu, bendradarbiavimu, o Nord Stream visiškai prieštarauja šitoms idėjoms. Mūsų šiaurės kaiminė Lenkija bus apeita, tai visiškai izoliuos Ukrainą, mums tikrai to nereikia, tuo tarpu, kad Nord Stream pajėgumai jau neišnaudojami. O per tą plėtimą susilpnės Europa, Putinas bombarduoja šią pačią akimirką Siriją ir tikrai nenusipelno jokio Nord Stream išplėtimo. Ir tikrai tai nesumažins mūsų priklausomybės nuo Rusijos dujų. Užuot tai darę, akcentuokim energijos efektyvumą ir kurkime Europos bendrą energetikos rinką, nebejoju, komisarė, kad padarys viską, kad to pasiektumėm. Dėkui. Ačiū, ponas Jatskevič. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau priminti, kad Lenkija vos prasidėjus diskusijoms dėl šiaurės rauto dujotekio pasisakė prieš. Mes siekiame energetinio saugumo, bet darome tą netinkamomis priemonėmis. Šiuo atveju pažeidžiame ir solidarumo principą. kaip tai suderinama su Europos teise ir su mūsų pagrindiniais principais, mes negalime laikytis tokio požiūrio. Ir dabar matau, kad didžioji dalis ES valstybių tyli. Kaip mes užtikrinsime energetinį saugumą, leisdami vykdyti tokius projektus? Šis projektas tik sustiprins Rusijos monopolį ir nepadės stabilizuoti energetikos rinkos. Aš nesuprantu, kur dingo čia visos tos, visi tie žodžiai apie solidarumą. Vokietijos politikai nuolat iš mūsų reikalauja solidarumo pabėgėlių klausimų, o kur jų žodis yra dabar. Kitas dalykas yra trečiasis energetikos paketas, į tai irgi reikia atsižvelgti. Dėkojame, toliau kalbės kolega Molnar. Ačiū pirmininkė, kolegės ir kolegos, komisarė. Žinoma, kad mes neišsiversime vien tik tai tvari, naudodami vien tvarius, vien atsinaujinančius energetikos šaltinius. Mes turime visų pirma galvoti apie energetinį saugumą, apie darbo vietas ir apie mūsų pramonės vystimosi variklį. Taigi, be tradicinių energetikos šaltinių mes neišsiversime, bet tie tradiciniai šaltiniai irgi turi būti pakankamai diversifikuoti. Be to negalėsime garantuoti tvaraus energe... apsirūpinimo energiją saugumo. Kokius duomenis pateikia komisija? Pagal jos duomenis dėl diversifikacijos mažėjo energetikos kainos Europos Sąjungoje Tame tam tikrą vaidmenį vaidino ir Rusijos dujos. Rusija yra priklausoma ir nuo mūsų lygiai, taip pat kaip ir mes nuo jos priklausomi. Rusija nori mums parduoti. Yra ir kitų partnerių, kurie yra daug patikimesni partneriai saugumo požiūrių. Be to mes neturime pamiršti, kad reikia tvarios energetikos vystimo. Dėkojame. Toliau kalbės ponas Kužmiuk. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Šiaurės trauto 2 projektas yra politinis projektas. Tai nėra tik ekonominis projektas, kaip čia yra sakoma. Naudo, jo privalumais naudosis tik tai tam tikros pusės, tik tam tikri didėjai koncernai, kurie turi sąsajų su Gazpromu ir Gazpromas pats. Jis galės stiprinti savo monopolinę padėtį rinkoje. Ir Komisija, kuri nuolat sakosi kovojanti su monopolijomis, dabar nieko nedaro. Akivaizdu, kad solidarumas yra trypiamas kojomis. Solidarumas taip pat ir 28 valstybių narių vyriausybių atžvilgių. Jeigu kai kurios valstybės prašo mūsų solidarumo, krizės, pabėgėlių krizės akivaizdoje, tai mes lygiai tokio paties solidarumo prašome energetinio saugumo klausimu. Juo labiau, kad energetinis saugumas yra užfiksuotas Lisabono sutartyje. Aš manau, kad ši Rusi, grinai iš Rusijos pusės einanti investicija turi būti sustabdyta. Ačiū. Kolegė Griffin, prašau. Ačiū, pirmininkė. Energetinis saugumas yra vienas iš esminių ES iššūkių. Junktinės karalystės priklausomybė pastaraisiais metais labai išaugo nuo išorės tiekėjų, ypač gamtinių dujų tiekėjų. Ir turiu pasakyti, kad energetinio saugumo sprendimai reiškia ir rinkos integracijos gilinimą, energijos, energijos efektyvumo stiprinimą ir atsinaujančių šaltinių skatinimą. O Nord Stream pajėgumų plėtra turi būti įsamei įvertinta komisijos, pirmiausia, ponas Kanietė. Ir komisija turi pasirūpinti, kad būtų paisoma visų ES teisės aktų energetikos rinkoje. Turime greitai išanalizuoti, ką tai reikštų, tas ta dujotikio plėtra vidurio ir rytų Europos valstybėms. Būtina rasti visą apmačius sprendimus energetinio saugumo tikslų siekiant, iš kurių naudos gautų visos valstybės tarės. Aš tikrai nesu įsitikinusi, kad šis projektas prisidės prie mūsų siekimų sprendimų. Ne. Dėkui. Ačiū. Spontaniški pasisakymai. Ilgas kalbėtojų sąrašas. Keturi kalbėtojai. Ponas Hetman, prašau. Dėkoju, pirmininkė, ponios ir ponai. Praktiškai viskas jau yra pasakyta šioje salėje ir aš apsiribosiu tik tai keliais pačiais svarbiausiais dalykais. Teisės, apsauga ir solidarumas. Tai yra Europos vertybių sąjungos pagrindai. Šioje salėje šiandien Panašu, kad mes atsisakėme šių vertybių. Negali būti, kad solidarumas galioja tik tai kai kuriais atvejais. Kai kuriuose situacijose jis galioja visoms valstybėms narėms, tuo tarpu kai kuriais atvejais, kaip šio projekto, jis galioja tik tai didžiosiams valstybėms narėms. Aš manau, kad jeigu mes taip elgsimės ir toliau, tai neteksime viso savo vertybinio pagrindo. Toliau. Ponas Anzulica. Pone pirmininkė, komisarė, kai 14 metų pavasario vadovų taryba nusprendė, kad mes turime parengti energetinio saugumo strategiją, kad sumažintumėm priklausomybę nuo Rusijos, jie tuo metu pabrėžė, kad turime mažinti priklausomybę nuo dabartinių tiekėjų, nuo Rusijos ir su, būti suformuota nauja politika, atverti naujus energetikos šaltinius. Atvirai šnekant, Nord Stream dujotikio plėtra neigiamai paveiks vidurio rytų Europos valstybės. Naudos gaus tik tai kai kurios ES valstybės ir bendrovės, o tai prieštarauja solidarumo principui ir bendrų veiksmų principui, kurie yra įtvirtinti bendrojoje strategijoje, kurią parengė komisija po to, kai to pageidavo valstybės narės. Tai būtų labai neigiamas žingsnis iš kai kurių ES valstybių narių pusės, neigiamas solidarumui ir sanglaudai. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad mes turime ir toliau laikytis energetinio saugumo strategijos, jeigu nenorime kad būti pažeidžiami, jeigu nenorim, kad mums užsukinėtų kranelius, patirti politinio nestabilumo arba infrastruktūros stabdymo. Dėkui. Notis Marijasas. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Nord Stream 2 dar kartą parodo, kad energetikos politikoje žaidžia labai įvairūs faktoriai. Pone Merkel šiandien sakė, kad mes net nepaliksime Ukrainos vienos, o tuo tarpu stambios tartutinės bendrovės yra tos, kurios kaip tik ir suteikia pagreitį tokiam Nord Stream dujotikio plėtimui. Ne tranzito ar tiekėjų diversifikavimui skiriamas dėmesys. Mano šalyje South Stream buvo labai svarbus žingsnis. O dabar žvelgiame toliau ir Graikija, ir Kipras, ir Egiptas visos viduržėmio jūros rytinio regiono valstybės galėtų būti labai svarbus energijos apsirūpimo šaltinis. Jis padėtų išvengti trojkos ir memorandumo glėbio. Dabar ponas Ropė. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Komisija neturėtų šio projekto vertinti vien kaip komercinio sumanimo bet žiūrėti visapusiškai europos sąjungos geostrateginių interesų saugumo ir klimato tikslų kontekste. šis projektas neatitinka skelbiamų europos sąjungos energetikos diversifikacijos tikslų nesukuria naujo šaltinio ar maršruto ir neatitinka europos sąjungos prioritetų dėl energijos efektyvumo ir energetinės nepriklausomybės užtikrinimo. nėra būtinybės statyti dar vieno infrastruktūros objekto baltijos jūros regione ypač kai dujų suvartojimas nuolat mažėja. šiuo metu jau yra alternatyvių šaltinių pavyzdžiui lietuvoje pastatytas suskystintų dujų terminalas deja dėl tinklų neatskyrimo ir jų trūkumo apkrautas vos trečdaliu. noriu tikėti jog nord stream du netaps dar vienu nesėkmės europos solidarumo pavyzdžiu skirtingai nei jo pirmtakis nord stream projektas nebus pripažintas europinio intereso projektu. kiek galima viena kalbėti o kita daryti? ačiū. ačiū. Uh, thank you. Uh, on behalf of European Ačiū. Europos komisijos vardu. Ponas Miguel Arijas Kanete. Prašom, komisarė. Ačiū. Gerbiami nariai, Norėčiau visiems nuoširdžiai padėkoti už pastabas. Labai džiaugiuosi, kad visi manostome panašiai šią temą. Pakartosiu, kad energetinio saugumo kontekste diversifikavimas yra esminis elementas. Būtent tokią politiką komisija ir plėtroja. Mes remiame visus diversifikavimo projektus. Ir suskistintų dujų e, projektai sulaukia palaikymo ir pritarimo ir ateityje suskystintos dujos bus privilegijuojamos. Mes remiame projektus pietų koridoriaus kontekste, Adrijos jūros, Anatolijos dujotakiai. Ateityje leis mums susijungti ir su Azerbaidžianu, ir Turkmenistanu, ir pasiekti Irano dujas kai bus sukurtos tinkamos sąlygos viduržėmio jūroje, taip pat yra daug didelių dujų šaltinių, 3000 BCM, tai dar viena galimybė, dar vienas šaltinis. Norime prisijungti, sujungti Iberijos pusęsalį su centrinė Europa, tai taip pat leis. Uh, rasti dar vieną dujų šaltinį, tai galimybių yra nemažai, o mūsų strategija yra šaltinių diversifikavimas ir maršrutų diversifikavimas. O Nord Stream dujotekis tokio tikslo pasiekti nepa, nepadės. Priešingai, Europa vis labiau priklausys nuo vieno tiekėjo, nuo vieno maršruto. Dar daugiau projektas gali išdžiovinti tranzitinį dujotekį per Ukrainą ir tai suteiks Gazpromui Vokietijos rinkoje dominuojančią padėtį nuo 40 iki 60 procentų. Todėl tokio projekto derinimas su Europos energetinio saugumo strategija kelia rimtų abejonių ir kaip tik todėl mes Labai rimtai analizuosim tokį projektą, jau kai šiandien daugiau pusė Rusijos dujų teka į Europos Sąjungą. Kaip jau sakiau, iš Rusijos jau per daug dujų mus pasiekia ir todėl Nord Stream projektas tikrai nėra ir niekada nebus bendro intereso projektas, niekada nesulauks finansavimo iš ES ir paramos iš ES. Galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau labai atidžiai nagrinėsime Nord Stream 2 projektą visų pirma atsižvelgdami į vidaus rinkos teisės aktus. Bendradarbiausime ir su Vokietijos reguliuojančia institucija ir komisija padarys atitinkamas išvadas dėl Nord Stream 2 projekto ir imsis reikiamų veiksmų. Parlamentas apie bet kokius poslinkius šioje srityje bus nusekliai informuojamas. Ar komerciškai pasiteisina projektas vienas dalykas, bet jeigu projektas įgyvendinamas, komisija turi užtikrinti, kad jis jokių būdų nepažeistų ES akį visais požiūriais. Kaip jau sakiau, Nord Stream 2 turės visiškai paisyti ES teisių. Ypač turiu galvoje trečią energetikos paketą, bet ir aplinkosaugos, konkurencingumo ir viešųjų pirkimų taisyklių turės būti paisokojama. Aš ypatingą dėmesį tam skirsiu. Dėkui. Europos tarybos vardu, ponas ministras, ponas Šmit. Pone pirmininkė, labai trumpai. Pirmininkaujantė šalis norėtų padėkoti Europos parlamentui už šią labai naudingą diskusiją ir už tai, kad jūs skiriate tiek daug dėmesio energetinio saugumo klausimui. Ir tai, kad jums rūmi, rūpi e, šiaurės rauto pro, e, an, du projektas. Iš tikrųjų. Uh, Tinkamas apsirūpinimas energetika, energija yra labai svarbus mūsų prioritetas. Suprantame, kad energetikos politika yra susijusi ir su ekonomika, ir su aplinkosauga, bet kartu ir su geopolitika. Mūsų sąjunga turi turėti bendrą viziją ir bendrus tikslus ir turime kalbėti vienu balsu. Energetinė sąjunga e, suteiks mums galimybę pasiekti nu, užsibrieštus tikslus. Aš norėčiau pratesti tai, ką sakė komisijos narys. Aš norėčiau priminti jums apie 2015 e, metų kovo 15-12 dienos vadovų tarybos posėdžio išvadas. D punktas. Reikia užtikrinti, kad visi susitarimai susiję su dujų pirkimu iš išorės tiekėjų visiškai atitiktų ES teisę, ypač užtikrinant, e, siekiant užtikrinti šių sustarimų e, skaidrumą ir e, atsižvelgiant į ES interesus energetikos srityje. Ir man atrodo, kad tai, ką sakė komisijos narys, iš esmės atitinka tą teiginį. Taigi mes perduosime jūsų susirūpinimą uh, jūsų pastabas tiems, kas privalo jas iškirsti. Merci beaucoup, monsieur ministre. Dėkuoju, ponui ministrui.